ponios Marijanočių pranešimo dėl žemės ūkio paskirties žemės e, koncentracijos ES padėties, kaip padėti ūkininkams įgyti galimybę naudoti žemę. E, išklausysime trumpą pranešimo pristatymą. Dabar žodis poniai Noišlė. Dievas pirmininkė, mėly kolegos, liko kelios minutės iki vidurnakčio, nepaisant to, darbo atvarkė mūsų dar liko labai svarbus klausimas. Keisdamėsi mintimis dėl įvairių klausimų už mūsų nugarų, mums nepastebint ir nematant žemės ūkio paskirties žemė koncentruojama kelių koncernų, netgi nesiveršiančių žemės ūkio veikla rankose 3 procentai E, įmonių šiuo metu kontroliuoja 50 procentų e, žemės ūkio paskirties e, plotų. Tai jau turėtų mums skambėti kaip pavojaus varpai. Žemės ūkio paskirties žemės koncentracijos klausimas ir galimybė ūkininkams įgyti galimybė ūkininkams naudotis žemė, tai yra du svarbiausi klausimai. Pirmiausia, noriu padėkoti visiems šešiems pranešėjams už labai gerą bendradavimą rengiant šį pranešimą. Jis iš tiesų buvo nepalyginamai geras. Šiame pranešime aiškiai pabrėžiame, kad žemė e, nėra e, e, ta prekė, įprasta e, prekė, kurią galima prekiauti. Žinoma, mes pasisakome už keturias pagrindinės laisvės, tačiau e, žemės atveju, žemės ūkio paskirties žemės atveju turime e, elgtis kitaip, taikyti atitinkamas išimtis. Turime paraginti valstybės narės sustabdyti savo žemės ūkio e, plotų išpardavimą tiek kitoms es valstybėms narėms, tiek ir trečiosiams šalims raginame komisiją parengti labai aiškių kriterijų katalogą, pagal kurį valstybės narės ES be jokios diskriminacijos galėtų apsaugoti savo žemės ūkio paskirtį žemę nuo išpardavimo. Turime aiškiai pasakyti, kad šioje srityje yra labai daug korupcijos, mes raginame ES įsteigti atitinkamą stebėsenos tarnybą skirtą žemės ūkio paskirties žemiai, kad būtų galima susidaryti aiškesnį vaizdą susijusi su e, žemės ūkio naudmenų koncentracija. ES mes turėtume įvardinti aišku tikslą Europoje e, kuris turėtų skambėti taip, kad e, nusavybė e, ir jos masto didėjimas prisideda prie stabilumo užtikrinimo ir tai nėra jokie socialistiniai išvedžiojimai. Taip pat turėtume apibriežti Europos žemės ūkio modelį. Žemės ūkis e, neapsiriboja vien tik tai žemės ūkio produktų gamybą. Žemės ūkio modelis apriepia taip pat ir klimato kaitą, biologinę įvairovę, vandens išteklių apsaugą. Tie, kurie nori sukurti tinkamą europinį agrarinį modelį, turi suvokti, kad jam reikia daugelio ūkininkų, o ne tik kelių stambių. Turime aiškiai pasakyti, kad pinigų susitelkimas keliose rankose vyksta panašiai kaip ir žemės ūkio naudmenų susitelkimas keliose stambiose rankose Europos Sąjungoje. Kil klausimas, kaip turėtų atrodyti ateitie Europos žemės ūkio politika. Jeigu ir toliau manysime, kad mūsų subsidijos parama žemės ūkiai turi būti siejama tik tai su naudmenų plotais, tai pastebėsime arba turime pastebėti, kad tai tik dar labiau skatins žemės ūkio naudmenų koncentraciją. Todėl turime čia atlikti atitinkamus namų darbus. Mėly kolegos, dabar iniciatyvos turi imtis komisija ir valstybės narės, nes ši tema yra svarbi valstybėms narėms. Mes, parlamentas, savo poziciją aiškiai pareiškime, tikimės, kad šis pranešimas rytoj bus patvirtintas didelė balsų. Daugumą retai taip sutarėme aiškiai visose frakcijose, kalbėdami apie būtinybę sustabdyti žemės ūkio nuodinų koncentraciją vienose rankose. Ačiū pranešėjai, kadangi jau vidurnaktis, tai sveikinuosi su visais ketvirtadienį jau. Kitos dienos metu taip jau įvyko pagal procedūrą. Dabar numatyti pasisakymai pagal procedūrą, prašau žodžio. Tam yra skirtas penkias minutės, atsiprašau, norinčių kalbėti. Yra dešimt. Tie, kurie dar nekalbėjo, dabar e, gaus galimybę pasisakyti. Taigi pirmoji kalbės ponė Rodrygės. Czy jest obecna? A jest, bardzo proszę. Sí, gracias, señor presidente. Ačiū, pirmininkė. E, žemės ūkio, žemės koncentracija yra rimta problema Europos Sąjungoje. E, jauni žmonės ir e, tie, kurie neturi žemės, sunkiai įsitvirtina šiame pramonės sektoriuje. Žemė spekuliuojama infrastruktūros projektams, miškininkystės sektoriuje, taip pat stambiems BŽUP projektams, komisija žvelgia pro šalį, kai valstybės kai valstybė nusprendžia prioritetą teikti ne žemės ūkio e, paskirties žemė. Tikiuosi, kad viskas pasikeis ir kad ūkininkavimui skirta žemė taps prioritetu, e, jie atliks savo socialinę funkciją e, tapti maisto gamybos šaltiniu. Turim, reikia E, garantijos, kad žemė turės galimybę pasinaudoti jauni ūkininkai, moteris, kiti, kurie norėtų ūkininkauti. Ačiū. Toliau Marija Hoibuš. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū Marija Noichel. Būdama pranešėja, ji buvo labai atvira kompromisiniams pasiūlymams iš kitų frakcijų. Manau, kad parengėme tinkamus kompromisinius pasiūlymus neginčytinas yra faktas, kad Europoje vyksta e, žemės ūkio plotų koncentracija ir kad tinkamus sprendimus čia turi priimti valstybės narės, mes tą suvokime, tačiau taip pat ir ES politika įtakoja šią sritį. Galiu pateikti BŽUP regionų plėtros, finansų investicijų politikos pavyzdžius ir visos šios rytis yra susijusios su prieiga prie žemės ūkio plotų, prie e, spekulacijų, e, su spekulacija žemės ūkio paskirties žeme ir e, žemė yra mūsų gyvenimo pagrindas ir ne tik ūkininkams. Mes gaminame savo prekes, maisto produktus, kurie yra parduodami ES vidaus rinko, todėl ES būtina nustatyti atitinkamas taisyklės ir gairias, kuriomis privalėtų vadovautis visi ūkininkai ir kuriais būtų užtikrintas e, gyvenimo pagrindas ne tik ūkininkams žemdirbiams, tačiau ir visiems žmonėms. Dabar ponė Morvai kalbės. Éppen történelmi jelentőségűnek tartom. Ačiū pirmininkė. E, šis pranešimas yra istorinės svarbos. Ten sakoma, kad žemės nusavybė nesiskiria nuo vietos gyventojų draudimo sąlygų bei e, būtinybės e, turėti, turėti galimybę rinkti sveiką maistą. Tačiau žemė, net, taip pat sakoma, kad žemė neturėtų būti spekuliavimo objektų ir e, galimybę m, op, optimalizuoti turimą kapitalą ir kad ES tai sak, skatina. Noriu paklausti komisijos nario Otingerio ir pranešėjos ir Ar, ar jie pasirengė žengti kitą žingsnį ir pareikšti, kad reikia pakeisti laisvą kapitalo judėjimą? Pavyzdžiui, Vengrijos stojimo sutartyje galbūt reikia pakeisti nuostatas ir įrašyti, kad žemė, žemė yra laisvo kapitalo judėjimo dalis. Tikiuosi išgirsti jūsų atsakymą. Pone Lopes Bermecho. Ačiū pirmininkė. Apgalėstauju dėl to, kad diskusijos dėl galimybės naudotis žemę vyksta vidurnakti, nes tai yra labai svarbi tema Europos žemės ūkio politikoje. Mano šalyje, Ispanijoje, e, yra daug apleistų žemės plotų, e, žemės ūkio plotai yra suskaldę. Kito tarpu kitose regionuose pietuose žemės nusavybė sukaupta kelių savininkų rankose, kurie pelnosi iš to taip pat ir BŽUP. Noriu pasakyti pranešėjai, kad jos pranešime akcentuojama e, viešosios planavimo politikos svarba, žemės bankų svarba bei būtinybė kovoti su žemės uh, ūkio žemės nuosavybės koncentracija. Žemė turi priklausti tiems, kas ją dirba ir gy, žemės kaimo teritorijose reikia užtikrinti, kad žemės ūkio paskirtie žemė toliau būtų dirbama ar būtų gyva. Ačiū, sako pirmininkas. Mm. Išnaudotas visas laikas skirtas pasisakymams pagal procedūrą, prašau žodžio ši procedūra baigėsi ir apgalestauju, atsiprašau, tų likusių aštuonių kolegų, kurie prašė žodžio, bet nebe, nebeliko laiko. Komisarė, žodis jums. Pana pirmininkė, ponas ir ponai parlamento nariai, noriu padėkoti poniai Noichil, jos kolegoms už iniciatyvą parengti šį pranešimą, už svarbę analizę tarpusavio santykio tarp žemės ūkio paskirties žemės nusavybės ir naudojimo. Komisija pritarė nuostatai, kad e, žemė yra labai, e, atlieka labai svarbu vaidmenį tiek mūsų visuomenėje, tiek ir mūsų ekonomikai yra svarbi. Žemės ūkio ir miškų ūkio paskirties žemės nusavybė, taip pat kaip ir nekilnojamo turto nusavybė, stabilizuoja mūsų visuomenę, sustiprina jų atsakomybę už ES regionus, vietos bendruomenės. Todėl, manau, toliau plėtojant e, BŽUP ir e, numatant atitinkamą finansavimą kitų metų biudžete, reikia nepamiršti būtinybės skatinti ūkininkus ir toliau šią veiklą verstis, e, perdodant ją jaunesniems kartoms ir užtikrinant uh, apsirūpinimo žemės ūkio produktais bei maistu. Čia mes išvelgiame tam tikrą konfliktą. Žinoma, viena vertus ES teisėje egzistuoja nuostatos e, apibrėžiančios e, investavimo laisvę. Kiekvienas turi teisę ES investuoti į tam tikras prekes ir paslaugas ES tiek savo šalyje, tiek ir užsienyje. Ir pirmiausiai pačios valstybės, o kita vertus valstybės narės turi galimybės taikyti atitinkamas ribančias priemonės, užkertančias kelią spekuliuoti žemę tam, kad išsaugotų kaimo bendruomenės ir apsaugotų žemės ūkio paskirties plotus tam tikrą prasme. Mes ir ateityje tęsime konsultacijas su valstybėmis narėmis, jų regionais, siekdami pasiūlyti jiems tinkamas suderinimo galimybės Europos teisės aktų ir tų ribojančių apsauginių priemonių, kurios yra tam tikrą prasme ir diskriminuojamo, diskriminuojančio pobūdžio. Taigi, remdamės jūsų pranešimu, mes tęsime savo diskusiją su valstybėmis narėmis, taip pat esame pasirengę toliau diskutuoti su, tiek su jumis, tiek su valstybėmis narėmis, kadangi aš esu su kitais komisijos nariais atsakingas už biudžeto tvirtinimą. Tai manau, kad rengiant būsimą daugiametę finansinę programą ir bežiūpę reformą mes tikrai atsižvelgsime į jūsų mintis ir pasiūlymus. Ačiū uždėmesi. Ačiū komisijos nariu, baigime svarstyti šį darbą.